Kitas darbo tvarkės e, klausimas - klausimų komisijai valanda. Pirmasis klausimas pateiktas ponios Blinkevičiūtės. Ponas Andor atsakys į šį klausimą. Prašom, ponė komisarė. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. E, smurtas prieš moteris tai pamatinių e, teisų pažydimas. Komisija e, sieks įgyvendinti tai, kad pagrindinė mūsų veiklus reikia kryptimi liktų kova už žmogaus teisės. Negali būti jokiomis priežastėmis pateisinamas smurtas ar žmogaus teisinis laikymas nei religija, nei panašiai. Taip pat siekime e, stiprinti e, kovą su smurtu prieš moterį. Dešimtų metų komunikatas, Stokholmos programa, ten pabrėžiama, kad reikia E, ginti nukentėjusios nuo smurto, ypač moteris ir moteris nukentėjusius nuo lytinio organų žalojimo. Kalbant apie veiksmų programą susijusią su Stokholmo programos įgyvendinimu, šiuo metu komisija rengia strategiją dėl kovos su smurtu prieš moteris. 11 metų pirmojoje pusėje komisija ketina priimti strategiją dėl kovos su smurtu prieš moteris. Prevencija ir samoningumo didinimo priemonės bus šios strategijos esmė. Praėjusi kova komisija sustiprino savo įsipareigojimą stiprinti lyčių lygybą ir kovoti su smurtu prieš moterim, pateikdama moterų teisų hartiją. Kaip diskutuota E, birželio 15 plenarinėje sesijoje Hartija siūlo nustatyti koordinuotą ir efektyvę politiką, kurio tikslas kovoti su smurtu prieš moteris. Mes stiprinsime savo veiksmus tiek teisėkuros, tiek minkštasias priemonės, siekdami e, išnaikinti smurtą prieš moterį, taip pat e, kovoti su lytiniu organų žalojimu. Aišku, kiek tai yra komisijos kompetencijų. Vicepirmininkė Reding paskelbė vyrų ir moterų lygybės strategiją ir nuseklus veiksmai kovoti su smurtu prieš moteris yra mm, akivaizdi šios, e, šio tikslo dalis. Komisija skiria didelį dėmesį e, kovai su smurtu prieš moteris, siekiant mm, pagerinti e, augų, aukų atsiprašau, apsaugą, mm, mes pateiksime minėtus paketus. Taip pat rezoliucijoje dėl kovos su smurtu prieš moteris, e, dėl moterų vyrų ir lygybės, taip pat dėl smurto panaikinimo. Taip pat mes dedame daug papildomų priemonių kovojant su smurtu prieš moterį. Atliekama šiuo metu e, galimybių studija, jos tiklas įsiaiškinti, kokios yra galimybės ir poreikiai e, pateikti euro, europinius teisės aktus e, dėl kovos su smurtu prieš moteris ir su smurtu prieš vaikus. Pateikti rezultatai rezultatai bus aukšto lygio e, konferencijoje. Ją renks komisija kartu su pirmininkaujančia Belgija e, lapkričio 25-26 dienomis. Ačiū. O dabar du papildomi klausimai. Pirmasis pon... klausimas ponios Biklevičiūtės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, dėkoju už Jūsų išsamo atsakymą į mano klausimą tačiau vis dar trūksta pakankamai patikimų ir palyginamų duomenų tiek nacionaliniu tiek europos sąjungos E, lygmenimis norint įvertinti esamą realią padėtį smurto prieš moteris srityje. ar komisija yra numačiusi veiksmų planą dėl šios statistikos duomenų e, kaupimo bei statistikos vedimo siekiant visoje europos sąjungoje gauti tuos palyginamus duomenis dėl smurto prieš moteris nes jeigu mes nežinosime realios padėties valstybėse narėse padėtis tikrai nepasikeis. O čia, o ačiū ponas Obermeier. Antras papildomas klausimas, prašom. Be mikrofono. It works now? Yeah, thank you. Uh, aus Angst. Uh... E, bijodamos moteris dažnai nutyli apie smurtą, tai yra problemos islamo šalėse ir ypač Turkijoje, Amnesty International International e, konstatavo, kad kažkur iki 30 procentų moterių kenčia nuo smurto Turkijoje. Klausimas, ar e, komisija rengdama savo e, tyrimą ir ketindama išplėsti ES sienas atkreips tinkamą dėmesį į smurtinę moterų prastą situaciją Turkijoje. Ačiū. Dabar žodis komisarai, prašau. Pirminkė, visiškai pritariu, kad reikia rinkti patikimus duomenys, reikia kurti tam tikrus, nustatyti tam tikrus rodiklius šioje srityje. Ir tikrai galiu patikinti gerbiamą parlamento narę, kad duomenų rinkimas bei rodiklių tam tikras nustatymas bus svarbi mūsų strategijos dalis, tos strategijos, kurią aš jau minėjau savo įžanginėme atsakyme. Taip pat galiu patikinti parlamento narius, kad mes nagrinėjame tiek vidinius, tiek išorinius klausimus ir aspektus susijusius su kova su smurtu prieš moteris ir ypatingai daug dėmesio tam klausimui skiriama per dėrybas su valstybėmis dėl stojimo į ES. Komisija savo ruoštų tikrai turi daug galių ir daug intereso kelti šiuos klausimus. Ačiū. You, Dėkoju, komisarė. Toliau ponios Harkin klausimas numeris 22 dėl reglamento. Komisarė. Pirmininkė, gerbim parlamento nariai. Noriu padėkoti gerbiamai parlamento nariai už klausimą. Kaip žinote, struktūriniai fondai, tokie kaip Europos regionų plėtros fondas bei Europos socialinis fondas, yra bendro valdymo fondai. Ir yra paskirta valdančioji institucija, kuri yra atsakinga už jų valdymą bei operacinių programų gyvendimą. Valdymo institucijos turi užtikrinti, kad visa veikla e, yra vykdoma teisingai, atrenkami finansavimo projektai pagal tam tikrus kriterijus, pagal programą ir laikantis ES taisyklių. Yra du svarbus dalykai dėl relokacijos. 2006 m. 1083 dokumentas dėl bendro plėtros fondo, dėl socialinio fondo, dėl sanglaudos fondo. 42 konstatuojamoje dalyje tame dokumente yra sakoma, kad Vertinant investavimo projektus, komisija turi būti gavusi visą būtiną informaciją tam, kad galėtų viską apsvarstyti ir įvertinti, ar indėlis iš fondo tikrai jokių būdų nepakenks darbo vietoms tam tikroj valstybei nariai, kad nebus prarastos darbo vietos. Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar ES finansavimas nebus skirtas tam, kad būtų panaikintos darbo vietos. Toliau 57 straipsnėje yra sakoma, ką valdančios institucijos ir valstybės narės turi daryti ir kaip jos turi užtikrinti investicijas tų lėšų, kurios gaunamos iš fondų ir kad tai turi būti užtikrinama penkis metus. Tad, kai yra teikiamas prašymas finansavimui, reikia viską patikrinti ir kai išmokamos lėšos, jeigu pamatoma, kad buvo kažkokių problemų ar netitikimų, tai tos lėšos yra atimamos arba gražinamos. E, ir jeigu mes nustatome, kad buvo kažkokių pažeidimų dėl investavimo, jeigu buvo pažeistos šios straipsnio nuostatos, tuomet komisija turi informuoti ir kitas valstybės narės. Komisija ir valstybės narės turi užtikrinti, kad įmonės, kurios e, iš kurių buvo atimtos lėšos, ateityje nebegautų finansavimo iš lėšų ir kad jos negalėtų perkel savo veiklos iš vieno regiono į kitą arba iš valstybės narės į kitą valstybę. Komisija nuolat stebi, kaip vyksta restruktūrizavimo veikla, tą mums padeda daryti ir specialus fondas, kuris yra skirtas būtent tokiam stebėjimui. Konkrečių minėtų schemų atveju yra keliami reikalavimai dėl investicijų, stebėsina vykdoma penkis metus, ypač kai tai yra susijęs su užimtumu ir su regioninė plėtra. Komisija yra sukūrusi ir tam tikrą interneto paieškos priemonė, kur galima ieškoti konkrečių įmonių, konkrečių finansavimo programų. Dar vienas dalykas, reikia laikytis ir viešumo reikalavimų. Tai reiškia, kad valstybės narės, kurios yra atsakingos už Europos fondų valdymą, turi skelbti naudos gavėjų sąrašą, jų veiklos sąrašą ir taip pat turi nurodyti, kiek lėšų jom buvo skirtas. E, tokią informaciją apie naudos gavėjus galima rasti ir socialinio fondo internetinėme tinklalapyje. Ačiū. Žinau. Dėkoju komisarė. Pone Harkin, papildomas klausimas. President. Dėkoju pirmininkė, ačiū komisijos nariui už labai e, išsamų atsakymą. Mes turime siekti vientisumą savo pramonės politikoje. Dar vieną pateiksiu Jums papildomą klausimą. Kalbėjote apie e, 42 konstatuojamąją dalį ir apie e, bendrąjį finansavimą, penkių metų reikalavimą, bet ar tikrinama, kas atsitinka po to, kai suteikiamas finansavimas, kad būtų užtikrinta, jog e, konkreti įmonė neatleidžia darbuotojų kokioje nors kitoje iš kitų 26 valstybių narių. Ar yra toks patikros mechanizmas? Ir jeigu taip atsitinka, jeigu nustatoma tokie atvejai, kas yra daroma? komisarė. E, ponas pirmininkė, gerbiamoji parlamento narė, e, vyksta stebėjsena, kadangi socialinis fondas, e, jam atstovaujama visose valstybėse narėse, vyksta komunikacija, taigi yra galimybė vienu metu sekti, kas vyksta įvairiose valstybėse narėse. Jeigu nustatomi kokie nors pažeidimai, tai yra būdas, kaip galima atitinkamai perduoti informaciją ir esant reikalui įdėkti korekcijas taip pat. Dėkuoju komisarė. Jau, kad e, turėsime praleisti pono Sikirskio klausimą, jo nėra. Dėkoju už jūsų atsakymus, už apsilankymą. Dabar paprašysiu pona Oettingerį ateiti į priekį. Labai ačiū. and the first question to mr oettinger Pirmasis klausimas, ponai Otinger, yra 24 klausimas, pono Tarabelos. Klausimas, prašau. It's number 04, 04. Ar tai klausimo, nu-, klausimas numeris 04? Panagrinėja energijos išteklių kainos ir pastarojo meto pokyčius, pamatysime, kad situacija nėra visus tekinanti. Todėl e, komisija ėmėsi vertinės priemonės, pavyzdžiui, dėl Vokietijos įmonės EON ir AV, e, taip pat EGF ir Švedijoje įmonėje atsakingas už tinklų priežiūrą. Manytumėme, kad tai duos teigiamą poslinkį kainoms Europoje pastaraisiais mėnesiais. Pastaruoju mėnesiu per susitikimą su energetikos ministrais pabrėžiu, kad kuriant bendrąją rinką pagrindinis tikslas yra saugoti vartotojus. Norime padaryti viską, kas įmanoma, kad bendrijos įsipareigojimai dėl kainų lygio būtų aiškus, skaidrus, nediskriminuojantis ir įgyvendinimi. Dėl konkrečių paskaičiavimų ir formulių mm, viską nulėmė dažniausiai nacionalinės priemonės. Todėl valstybės narės e, yra atsakingos už tokių formulių nustatymą ir įgyvendinimą tikslas yra keistis geriausią praktiką, yra vykdomas ir piliečių forume šis klausimas paliestas. Taip pat yra pateikta ataskaita apie geriausią praktiką šioje srityje. Trečiasis vidaus rinkos energetinis paketas e, nus, nustato nuostatas dėl tinkamo matavimo, dėl protingo matavimo reikalumo ir panašiai. Mes judame link vartotojų teisų hartijos patvirtinimo. Ji buvo parengta prieš trejus metus daugelėje reglamentoj ir gausybėje nacionalinių įgyvendimo priemonių vartotojo apsauga yra privaloma nuostata. Šį klausimą toliau nagrinės kartu su energetikos ministrais. Ačiū. Uh, make... Dėkoju. Pasakysiu, kad turime darbą baigti pus, pusę devinių ir turbūt ne visus klausimus atsakysime. Tarabelos, ponios Tikau, ponio Čiuntis. Pono Jakolino klausimus spėsime aptarti, tačiau abejoju dėl kitų. Ponas Tarabela papildomas klausimas, po to ponas Tikau, ponė Tikau ir ponas Umar. Dėkoju. Vakar Belgijos nacionalinis bankas paskelbė studiją, kuri rodo, kad elektros kainos ypatingai sviruoja, yra nestabilios ir kad trūksta skaidrumo vartotojams, ypač dėl kainų. Tikrai kyla daug neaiškumo, nes visai nesnai buvo liberalizuota uh, E, šita rinka ir todėl kyla daug abejonių. Matome, kad trūksta konkurencingumo ir tikrai reikia įtvirtinti vartotojų hartiją, kurią jūs minėjote, apie ją kalbame jau tris metus. Reikia tos hartijos. Mes nenorime, kad liberalizacija būtų kaip dar viena galimybė piktnaudžiauti rinką ir kainomis. Norėjau paklausti, ar negalėtumėt paspartinti viso proceso ir kiek galima greičiau patvirtinti tą hartiją. Dėkoju, ponė Tikau. Ačiū pirmininkė, komisarė. Norėčiau kalbėti apie sąskaitų už elektrą skaidrumą. Sąskaitų, kurias gauna namų ūkiai. Noriu paklausti, ar ketinate sukurti kažkokią bendrą sistemą arba parengti rekomendacijas dėl to, kokia minimali informacija turi būti pateikiama tokiuose sąskaitose už elektrą? Tos sąskaitos turi būti lengvai suprantamos ir aiškios vartotojams. Dėkuoju, panas Obermeier. 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Be abejo, džiugu, kad kalbama apie skaidrumą, kovojame su jo trūkumu, nes be skaidrumo nėra e, e, tinkamos konkurencijos, o be sveikos konkurencijos nėra laimingų vartotojų. Kai kurie e, dujų operatoriai turi leisti naudotis maksimaliu savo tinklų pajėgumu ir E, kartais ne, jie neleidžia to daryti, taip apsungydami naujų žaidėjų patekimą į rinką. Ar komisija ketina nors kovoti su tuo reiškiniu? Ačiū. Pone komisarė, žodis jums. Visi jūsų klausimai pagristi ir svarbus. Jie rodo, kad dar nepasiekėme tikslo. Energetikos rinkos liberalizavimas turi e, prasme, jeigu yra konkurencija, skaidrumas bei egzistuoja mm, galimybės nutiesti vieningą tiklą nuo e, išgavimo iki sunaudojimo mm, vietų. Taigi mes e, siekiame šio tikslo, gausybė sutarties pažeidimo procedūrų rodo valstybėms narėms, kur joms dar reiktų padirbėti. Antrajame e, vidaus rinkos pakete tikiuosi pasieksime tikslą ir e, trečiasis paketas tuoj bus baigtas renkti ir pažvelgsime, kaipgi bus pasikeitusi situacija. Buvo kalbama, kad kai kurie tinklai nėra visiškai išnaudojami, nors norima tą daryti, taigi neleidžiama transportuoti e, energetinių išteklių, yra trečiųjų šalių prieigos nuostata. Ir mes visi siekiame, kad kiekvienas tinklas ar vamzdynas būtų naudojamas pagal vienodas sąlygas. Tas galioja tiek dujams, tiek kitur, tiek e, kitoms energetikos e, sritims, tiek e, dujų, tiek elektrai ir taip toliau. Taigi reikia įsiaiškinti, kokia yra situacija, kad kiekvienas, kiekviena įmonė, kiekvienas parlamentaras žinotų, jog E, nėra apsiribojama tik e, gražiai žodžiais, tačiau šiuo metu yra daugiau kalbama nei daroma. Mes norime skaidrumo, skaičiuojant sunaudojimo mastus, e, siekime, kad valstybės narės įgyvendintų ir perimtų atitinkamas nuostatas. Be vidaus rinkos yra svarbus piliečių informavimo, sąmoningumo didinimo klausimai. Taigi visi šie aspektai nuolatinė kontrolė biudžete, atitinkami sugebėjimai ir konkurencija yra trys faktoriai tinkamai apginti e, vartotojų interesus vidaus rinkoje. Ačiū. Indeed, Dėkoju. Pereikime prie 25 klausimo. Autorė Adriana Tikau, regionis bendradarbiavimas energetikos srityje. Komisarė, prašau. Pone pirmininkė, ponai parlamentarai, jūsų susidomėjimas dėl regioninio bendradarbiavimo, dėl protingų tinklų kūrimo yra e, sveikintinas. Mes e, esame atlikę tyrimų, jų rezultatus labai atsargiai vertinti. Prieš dviejus metus buvo padaryta išvada, kad pirminės energijos sunaudojimas galėtų būti sumažintas 9 procentais, jeigu būtų protingi tinklai. Tai reiškia, jog būtų sutaupyta dabartinėmis kainomis kažkur 750 mili... milijonų eurų. Taigi tai būtų naudinga tiek vartotojai, tiek į... įmonėms. Protingi tinklai, geresni tinkliai sumažintų nuostolius, padidintų tinklų patikimumą. Iš kitos pusės vartotojai galėtų geriau kontroliuoti sunaudojamą energiją ir valdyti naudojimą. Aišku, ta nauda nėra nemokama. Reikia didelių viešų ir privataus sektoriaus investicijų. Kai kurios valstybės narės jau žengia žingsnį tokių tinklų, kuriame Švedija, Italija kur beveik šimtas e, procentų vartotojų turi protingas e, e, sunaudojimo vertinimo ir, kitaip sakant, skaitliukų sistemas. Panašus veiksmai vyksta be kita ko jungtinėje karalystėje. Taigi, tinkama matavimo technika bei geri tinklai turi eiti plačiau negu nustato minimalus reikalavimai reglamente pramonė e, regl, reglamentuojančios institucijos ir vartotojai turi išsiaiškinti, ar reikalingos yra naujos priemonės, kur jų labiausiai reikia. Taip pat aiškinasi, ar reikia atnaujinti technologinę bazę. Darbo grupė apibendrins panašius duomenis ir e, kitais metais turėtų jos parlamentui pateikti. E, regioninės iniciatyvos tikslai yra įvairūs. Nėra sutelkti tiek ties protingas tinklais. Čia turi būti įtraukti įvairiausios suinteresuotos pusės, taip pat elektros ir dujų tinklų operatoriai tinklai turi apimti regionus bei atitinkamai išskirti tikslus kiekvienam regione. Čia ypač svarbus yra agentūros atsakingos už energetinį bendradarbiavimą EPSA vaidmuo. Ji e, kitų metų pradžioje pradės savo darbą. Taigi išvada tokia, mes norime europinius energetinius tikslus pasiekti ne tik Europoje, bet ir e, bendradarbiauti regionams. Panašias priemonės mes visapusiškai rėmėme. Mulțumesc, domnule comisar. Pone Tikau, ačiū komisijos nariui. Norėčiau dar vieno dalyko jūsų paklausti. Išmaniai tinklai turės labai didelio poveikio taupant energijos išteklius. Jie padės mums nustatyti, e, kokie regionai kaip vartoja energijos išteklius, kur trūksta infrastruktūros. Norėčiau paklausti jūsų, ar numatomos yra investicijos e, pus tarpinėje peržiūroje ir būsimoje finansinėje perspektyvoje. Komisaro žodis dabar atsakyti. Kaip žinote, set plane, kurį jūs patvirtinate, turime atitinkamų išteklių ir priemonių. Artimiausiamis savaitėmis komisija turės nuspręsti e, pirmiausia dėl peržiūros ir dėl perspektyvos, ar energetikos srityje reiks investicinių priemonių biudžete siūlyti ir e, turėsime padiskutuoti su tai dar e, apie tai su valstybėmis narėmis. Manyčiau, kad set plane e, nustatytos lėšos ir konjunktūrinių programų uh, lėšos ten, kurios save pateisino, bus teisimos. Siekiame, kad investicinėje srityje ilgalaikėje perspektyvoje turėtumėme lėšų infrastruktūrui e, kurti bei e, atnaujinti e, esamiems tiklams taip pat. Ačiū. Thank you very much. We now move to the question number... Toliau 26. pono Huntis klausimas. Gali būti, kad mes dar pasieksime e, pono Jekolino klausimą, bet į kitus klausimus tikriausiai teks laukti raštiško atsakymo. Labai apgailestauju kolegų, kurie atėjo ir laukė savo eilės. Taigi, komisarė, prašom atsakyti 26 klausimą. Jūs kalbate apie Graikijos energetikos sektorių ir jo restruktūrizaciją. Galima daryti prielaidą, kad atvėrus rinką konkurencijai ištekliai bus e, geriau paskirstomi, tai paskatins augimą ir naujų darbo vietų kūrimasi bei tai padarys tinkamą įtaką kitoms ekonomikos sritims. Graikija turės nuspręsti, kaipgi jie savo energetikos sektorių pagal galiojančius Europinės teisės aktus geriausia pertvarkys. E, turto santykis tiekimo tinkluose, nusavybės klausimai, juos Graikija turės e, išsiaiškinti. Aišku, dabar e, Graikija gali turėti e, biudžetinių priežasčių tinklus visiškai arba iš dalies privatizuoti. Čia mes kalbame apie lignitų kūrenamų elektrinių ir elektros energijos įmonės dėj privatizacija. Pat tie Graikija turės viską atlikti laikydamėsi ES teisės aktų. Aišku, kad šiuo metu yra vienintelė įmonė, kuri atsakinga už e, energijos paskirstimą, o dėl lignitų kūrenamų elektrinių e, pakeitimų Graikija vykdo prisimtus įsipareigojimus Manyčiau, kad konkurencingumas ten turėtų būti užtikrintas. Palaikome su Graikija labai gerą dialogą. E, vyriausybė vykdo savo įsipareigojimus biudžetinėje ir viešųjų finansų srityje. Jie yra milžiniški. Todėl mm, mes e, siekiame tęsti e, šią partnerystę kalbant apie energetikos vartojimą, reiktų, kad tarifai būtų suvienodinti ir dažnai tarifai neatsižvelgia į didmeninės ir gamybos sąnaudas. Todėl atsakinga ministerija peržiūri kainas, siekia jas racionalizuoti. Mūsų nuomonė, e, vartotojų kainos turi būti nustatytos uh, atsižvelgiant į sąnaudos, taip pat turi skatinti taupyti bei užtikrinti tinkamas galimybės investuoti. Elektros kainos Graikijoje yra šiuo metu labai žemos. Aišku, taip yra dėl lignitų kūrenamų elektrinių ir dėl hidroelektrinių, o dėl krizės sumažėjo elektros paklausa, todėl ir kainos nukrito artimiausiais metais prisidės papildomi faktoriai. Pavyzdžiui, e, dujos, e, dujos bus labiau naudojamos, e, bendros sąnaudos išauks, todėl mm, akivaizdu, kad elektros kainos taip pat išauks. Ir hidroelektrinių gaminama energijos kiekis sumažės, nes bus mažiaus liet, mažiau lietaus. Ir šie kainos faktoriai nepriklauso nuo rinkos liberalizavimo. atsižvelgiant į tokius įvairiapusius faktorius reiktų racionalizuoti sistemą bei užtikrinti, kad e, kainų sviravimai būtų minimalus. Got... Dėkoju. Pana Hadžodžių, ponas Podimata ir ponas Panikolau papildomi klausimai. Hadžodžių. Dėkoju, pirmininkė. Memorandumas, kur Graikija pasirašė su ES ir TVF, e, sako, kad vyriausybė turi sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris padėtų užtikrinti tarifų racionalizavimą. Tai yra tarifų už elektros energiją racionalizavimą ir tai reikia padaryti iki 2013 ir ypatingai tai yra svarbu didmeniniam sektoriui. Na, o Kol kas elektros kainos kyla individualiem vartotojam ir atskiriem namų ūkiam. Man įdomu, kaip jūsų nuomonė tai gali padėti Graikijai išbristi iš krizės, kurioje jie dabar atsidūrė. Ponas Ren sakė, kad infliacija dabar yra pasiekusi jau gan aukštą lygį, tad man įdomu, ką Jūs manote, kaip kainų toks kilimas gali atsiliepti infliacijai. Dėkoju, ponia Padimata, pusę minutės. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs sakėte apie nuosavybės nuo elektros energijos perdavimo tinklo atsiejimo. Graikija ir kitos ES valstybės narės gali elgtis laisvai pagal sutartį. Ir pačios gali apsispręsti dėl to, kokį modelį turi taikyti, sprendžiant nuosavybės atsiejimo klausimą. Ir iš visų trijų modelių jos gali pasirinkti kokį nori, ar tiesa. Dėkoju, ponas Papanikolau. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Svarbu išnagrinėti pelno klausimą. Tai yra, kokie pelnai yra gaunami ir tai ypatingai svarbu krizės laikotarpiu. Tačiau prieš komisijai pateikiant savo pasiūlymą norėčiau sužinoti, ar buvo atlikti tyrimai ir studijos, ir ar buvo nagrinėta, kurisgi pasiūlymas būtų naudingiausias ir kiek naudos duotų privatizavimas, kaip, kaip tai atsilieptų kompanijų pelnui ir darbo vietų sukūrimui. Dėkoju, žodis komisarai. Ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit großem Interesse. Aš labai susidomėjęs seku tai, kas vyksta Graikijoje ir labai gerbiu Graikijos vyriausybę, kuri uh, bando išbristi iš dabartinės padėties, kuri galvoja apie ateitį. Įmamas toli siekiančių priemonių, bandoma e, sumažinti išlaidas, e, mobilizuoti e, santaupas taupimą ir kartu su tarptautinėms organizacijoms vyriausybė daro viską, ką gali, kad imtųsi kontroliuoti biudžetą ir užtikrintų euro, stabilų eurą. Aišku, mes matome bendrąjį kontekstą. Bet negalime paskelbti vidaus rinkos taisyklių moratoriumo keliems metams. Mano pareiga yra pasižiūrėti, kas vyksta vidaus rinkoje Tai reiškia, mes turime skatinti privatizavimą, liberalizavimą, monopolijų atsisakymą ir tokiu būdu turėtume sustiprinti vartotojų interesus. E, žinome, kad pasiūlymas dėl nuosavybės atskirimo pateiktas prieš keletą metų ir jo reikia laikytis dėl tarpusavio supratimo memorandumą, man atrodo, reikėtų išėti ne griežtai, o pragmatiškai. Pasižiūrėkime, kas vyksta rinkoje, kokiu priemonė įmasi Graikijos vyriausybė ir pabandykime užtikrinti, kaip galima, didesnę veikimo laisvę Graikijos vyriausybei dėl energijos nusavybės mm, atskirimo energijos perdavimo tinkluose. Mes nenustatome labai detalių taisyklių. Mes e, tik tai kalbame apie tai, kas e, turėtų kuo užsiimti ir e, norime, kad būtų užtikrinta prieiga prie tinklo, kad konkurencinė kova vyktų. Mes siekėme užtikrinti bendruosius Graikijos interesus. Kalbu ne tik tai apie kažkokius plačius klausimus, bet ir apie energetikos dalykus. Dėkoju. Dabar pono Jekolino klausimas. Dar kartą kartoju, kad tai yra paskutinis klausimas šiam komisarui. Jis susijęs su naftos grėžiniais viduržėmio jūroje. Klausimas numeris 27. Pirmininkė, gerbėmiai nariai, ponai ir ponios. Ši tema man labai svarbi. Liepos 7-ąją per plenarinę sesiją kalbėjome apie penkias sritis, kuriuose turime veikti, galvodami apie offshorinius veiksmus Europoje ir kaiminėse šalyse. Mes turime užtikrinti kaip galima didesnį saugumą ir bandome žiūrėti į priemonės, kokių dabar reikėtų, kokios būtų tinkamiausios. Žiūrime, kaip galima būtų kontroliuoti padėtį, kaip užtikrinti, kad Europoje galiotų aukščiausi saugumo standartai. Mums reikia, kad nacionalinės priežios institucijos valstybėse narėse bendradarbiautų kaip galima glaučiau, kurios atsakingos už inspektavimą taisyklių uh, įdėgymą ir tikrinimą, kaip jų laikomasi. Valstybės narės turi savo taisyklės, jau Europoje mes norime užtikrinti taip pat Europos mastų griežtą kontrolę. Dabar e, šie visi dalykai yra kontroliami valstybių narių, bet mes taip pat, e, galvodami apie naftos grežinius e, nesausumoje turėtume būti labai budrus, ypač e, galvodami apie ypatingas situacijas. Kai kurios es valstybės narės, įskaitant Italiją, nusprendė e, laikytis prevencinio požiūrio. Komisija imasi priemonių, kad užtikrintų, kad tarptautiniu mastu būtų užtikrintas aukštas saugumo laipsnis. Pirmiausia, galvome apie Europos regionus, žiūrime į tai, kas vyksta viduržėmio jūroje, nes e, mes visi esame suinteresuoti bendrai e, apsaugą šios jūros vandenų, nes e, įvykus nelaimiai mūsų pietinė pakrantė labai nukentėtų. Mes bendraujame su atitinkomis ministerijomis Alžyre ir Libijoje taip pat šiuo klausimu siūlome aktyvų bendradarbiavimą joms šioje srityje. Viduržėmio jūra yra mūsų visų bendrų jūra ir mūsų tikslas yra pasiūlyti tarptautinius saugumo standartus. Bendraujame su JAV valdžios atstovais ir su kongresu vedame diskusijas. ES taisyklės, mano e, nuomonė, turėtų būti aiškios, vienodos dėl patikimumo ir dėl padėties gerinimo. Pavyzdžiui, mes turime pasižiūrėti į tai, kaip aplinkos saugos teisės aktai gyvendinami ir turime nepamiršti bioįvairovės, rūšių apsaugos ir prevencijos, norint išsaugoti bioįvairovę. Ir mes galvojame apie tolesnės priemonės. Jau kalbėsime apie Elksenos kodeksą. Tai reiškia, kad valstybės narės turi užtikrinti, jog bus imtasi visų deramų priemonių saugumui pagerinti Reikia optimizuoti prevencinės priemonės, taip pat e, ypatingų situacijų planai turi būti parengti ne tik Europos vandenims, bet ir visiems vandenims e, e, esančiais prie mūsų kaiminių valstybių. Taip pat turime žiūrėti į autorizavimo procedūras, mums reikia pasižiūrėti į operatorius, labai griežtai juos vertinti. Ir taip pat nepamirškime operatorių finansinio pajėgumo, kaip operatoriam e, teks e, tvarkytis su žalos pasiekmėmis įvykus nelaimė. Ir komisija e, ketina pateikti atitinkamą komunikatą dėl dujų ir naftos gavybos jūroje, mes sieksime užtikrinti aukščiausius aplinkos saugos e, standartus, taip pat apsaugą piliečiams. Ir įtre komitete bus diskusija išsami šio klausimu. Ačiū. Dėkuoju komisarui. Ponas Jekolino, ponas Rubikas ir ponė Morkūnaitė norėtų paklausti. Ponė Jekolino. Dėkoju pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Dėkoju ir komisijos nariai. Viena detalė. Jau kalbame apie komisijos garantijas. Mes labai džiaugiamės pasiūlymų, bet ar komisija galvoja, kad būtų galima imtis tolesnių veiksmų Libijos valdžios atžvilgių. Kalbėjome apie moratoriumą, galbūt jis galėtų tapti realybę. Ir Ar jūs negalvojate, kad e, viduržėmio jūros veiksmų pla, plano kontekste mes turėtume uh, siekti glaudesnio veiksmų derinimo? Ačiū, ponas Triubik. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Kokie tarptautiniai instrumentai yra mūsų valioje, kad galėtumėme visame pasaulyje uh, sukurti bendrą konkurencinę tvarką ir sertifikatą išdavimą užtikrinti, kad būtų tiek sąnaudos, e, tiek pastangos vienodos. Dažnai leidimo išdavimo procedūros negali sukurti reikalingų struktūrų. Kalbame apie efektyvą, greitą ir išsamų sertifikavimo procesą. Taigi būtina to siekti ir kaip ketinate e, tą daryti. Ačiū. Yes. Um, Pone Morkūnaitė, atsiprašau, nelabai galiu ištarti jūsų pavardę. Atsiprašau, kad jūsų anksčiau pateikto klausimo oficialaus neturėsime laiko aptarti, bet galite dabar užduoti papildomą klausimą komisarui. Kadangi nebespėsiu paklausti savo klausimo, bet e, prieš tai klausimas skambės taip pat labai domina. E, sveikintinos yra europos komisijos e, pastangos sukurti atitinkamą pastiprinti teisės e, aktų sistemą dėl aplinkosaugos, e, susijusio, e, e, aplinkosaugos ir klausimų susijusių su naftos gavyba ES. Ir klausimas labai panašus, kokia, su kokia problema susiduria viduržėmio jūra, tai mano klausimas susijęs su Baltijos jūra ir su taip pat trečiosiomis šalimis nepriklausančiomis ES. Kadangi ES viduje pati tikiu susitvarkys su savo keliamais tikslais, bet kaip e, užtikrinti tą dialogą su trečiosiomis šalimis ir ar Europos komisija galėtų kažkaip padėti atskiroms šalims bendrauti su, su tom kaimininiam valstybėm. Commissioner, you have the floor. Žodis Jums, ponia komisarė, prašau. Pirmiausia, turėtumėme arba galvoti, e, galvoti, atsiprašau, apie tai, kokius mes standartus savo turime išsikelti. Junktinė karalystė yra aukšti standartai, aukšta e, kvalifikacija ir sugebėjimai tas pats Norvegijoje. E, komunikate norime pasiūlyti valstybėms narėms sertifikavimui taikyti taikyti aukščiausius standartus, taip pat dėl operacinių veiksmų, dėl e, nelaimių įveikimo planų ir kad panašios nuostatos būtų privalomai taikomas. Antra, santykiai su išorės e, partneriais, e, su Libija bendradarbiaujame, viskas vyksta per dialogą tiek Jodojoje, tiek Baltijos jūroje, čia kaip partnerė e, Rusija. Taigi dialogas e, vykdomas. Taip pat norime daryti įtaką europiniams žaidėjams Shell, Total ar BP. E, didelės įmonės turi aukštus standartus dėl giluminių grėžinių ES teritorijoje ir e, manyčiau, kad tie patys aukšti standartai, kurie yra taikomi Šiaurės jūroje, jie pasiteisina mm, tiek sąnaudų, tiek saugumo požiūrių, turi e, būti taikomi ir Libijoje. Negalima, kad vyktų standartų dempingas, to negalėtų sauliaisti nei viena europinė įmonė. Mes bandome užtikrinti, kad tuo ties techniniai standartai, kurie taikome Europoje, mm, būtų eksportuojami ir atitinkama apsauga užtikrintų kitiems pasaulio regionams. Dėkoju komisarui už aiškius išsamius atsakymus. Atsiprašau 28 ir kitų klausimų autorių, kad jiems nebuvo spėta atsakyti, bet atsakymus gausite raštu. Kaip žinote, mus šiek tiek spaudžia laikas šiandien. Dabar eisime prie klausimų poniai Quinn. Ir pradėsime nuo 33 klausimo. Autorius yra Joanis Cukalas. Kai komisarė bus pasiruošusi, galės atsakyti. Tikiuosi, kad iki 35 klausimo galėsime aptarti. Ačiū pirmininkė. Šių metų balandžio mėnesį komisija patvirtino komunikatą dėl Mokslinio tyrimų pagrindų programų taisyklių supaprastinimo pasiūlėme daug naujų priemonių, laipsniškų patobulinimų, taip pat pakeitėme kai ką, siūlėme peržiūrėti teisinį pagrindą, taip pat nusprendėme, kad reikia peržiūrėti nuostatas dėl rizikos. Viena iš opcijų, kurią pasiūlė komisija tolesniam diskusijom, yra susijusi su tuo, kad reikia perėti prie rezultatais grįžto, grįžto požiūrio ir ilgalaikių projektų Tai leistų parengti geras kaštų samatą susijusią su projektais ir leistų geriau apskaičiuoti, kiek reikia išmokėjimų ir tos lėšos, kurios išmokamos, būtų susijusios su to, kokį potencialą turi tam tikri moksliniai tyrimai ir projektai. Manome, kad taip pat reikia keisti daug ką, kas egzistuoja šiandien. Pavyzdžiui, dėrybinės procedūros yra per ilgos ir ne visa informacija surenkama greitai. Manome, kad komisija turi konkrečiai vertinti informaciją ir teikiamus pasiūlymus bei projektus tam, kad galėtų apsispręsti ar teikti paramą. E, septintoji pagrindų programa yra e, joje numatytos tam tikros taisyklės, pavyzdžiui, per kiek dienų turi būti teikiama informacija, dokumentai ir ta programa jau dabar yra daug geresnė nei šeštoji pagrindų programa, tačiau vis tiek dar reikia šitą keisti. Mes e, stengiamės kurti Europos mokslinio tyrimų erdvę ir komisija mano, kad reikia geresnio bendradarbiavimo tarp įvairių finansavimo sistemų, tačiau tai yra ilgalaikis tikslas. Septintoji, šeštoji pagrindų programos e, turi būti tobulinamos, taip pat reikia vykdyti ir bendrasias bendradarbiavimo programas ir visai nesenai tokios kelios programos buvo numatytos. Aukštos rizikos, tačiau daug naudos duodančios programos taip pat bus svarstomos, jos bus numatytos atskirame skyriuje. Preliminari analizė rodo, kad mokslinių tyrimų tarybos numatytas atrankos procesas yra tikrai geras Marikūry, pavyzdžiui, veiksmų, veiksmų programa taip pat yra ypatingai svarbi ir ji turi padėti mums išvengti mokslininkų protų nutiekėjimo. Ir būtent ši programa leido sukurti apie 50 tūkstančių naujų e, mokslinių darbuotojų darbo vietų. Jai buvo skirta 4,7 milijardų eurų septintojo pagrindų programą. Tai reiškia, kad bus sukurta daug naujų darbo vietų mokslininkams, taip pat doktorantams doktorantūros studentams, bus užtikrintas bendradarbiavimas tarp privataus ir viešo sektoriaus irgi rezultatai ateityje. Marie Curie reintegracijos stipendijos ir jų taisyklės taip pat buvo supaprastintos ir e, dabar ta programa ypatingai turėtų padėti mums gerai kovoti su protų nutekėjimu. Dėkoju. Papildomas klausimas, ponas Cukalis, po to ponas Rūbik ir ponė Tikau. Ponas Sukalas, prašau, pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisariai už patiktą atsakymą. Klausimas, kurį aš buvau pateikęs, buvo susijęs su tuo, kad reikia atkreipti daugiau dėmesio į mokslinius tyrimus Europoje, nes mes tikrai norime daug ko pasiekti, tačiau šioje srityje mes vis dar atsiliekame, mes dar toli gražu nepasiekime Lisabonos tikslų, strategijos tikslų. Šiemet matome, kad kai kurios valstybės Azijoje, Ramio vandenino šalise E, dar daugiau dėmesio pradėjo skirti moksliniam tyrimam ir netgi jos jau lenkia ir Europą. Manau, kad tai akivaizdžiai rodo, kad mes turime dar daugiau pastangų skirti šiai sričiai. E, Pona Surbik, ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, finansinių mokslų, finansinės mokslinių tyrimų reikalas vis didesnį susidomėjimo susilaukia. Bendroji mokslinio tyrimų finansavimo programa yra svarstoma, lėšos yra mažinimas. Ar galite įsivaizduoti įtiriai kažkokį naują pasiūlymą dėl tarptautinės mokslinio tyrimų finansavimo programos? Pone Tikau, prašom. Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Mano klausimas susijęs su tam tikro procento, sakim, 15 procentų moksliniams tyrimams skirto finansavimo paskirimu konkurencingumui tarp MVI skatinti. Labai dažnai e, MVI negali gauti finansavimo ir taip pat negali konkuruoti su didesnėm įmonėm dėl finansavimo. Taip pat norėjau paklausti, ar neketinate renkti tam tikrų konkrečių taisyklių dėl mokslinio tyrimų finansavimo. Tokiu būdu galbūt universitetai galėtų gauti geresnę prieigą prie finansavimo. Komisarė, ačiū pirmininkė, ačiū nariams, kurie uždavė klausimus. Ir beje, paskutinis klausimas ir vėliau kartosis, jei leisite, atsakysiu jį vėliau. Svarbu pabrėžti tam tikrą politinį aspektą. Mums reikia tarp institucinio susitarimo dėl ES mokslinių programų e, veikimo, funkcionavimo. Būtent todėl dirbame kartu ITRE komitetas, biudžeto kontrolės komitetas, taip pat audito rūmai bei komisija. Mes rengiame bendrą politiką šiais svarbiais klausimais. Reikia numatyti taisyklės, pagal kurias veiks ES mokslinio tyrimų programos. Ir tos taisyklės turi būti aiškiai apibrieštos ir dar svarbiau turi būti nuoseklios. Pareiškėjai dalyvaujantis konkursuose šioms mokslinėms programoms, nepriklausomai nuo to, kokio lygio išsilavinimą turi ar iš kokių centrų jie atvyksta, turi žinoti, kaip tokios iniciatyvos bus finansuojamos ir kaip jos veiks praktinė prasme. Tad aš pritariu Jums ir Jūsų klausimams. Būtent todėl komisija rengia tokią e, supaprastinimo politiką, kuri dabar yra aptarinėjama, dėl kurios dabar deramasi. Mes suprantame, kad būtina dar labiau uh, supaprastinti tą politiką, kurią vykdome šioje srityje. Jei supaprastinsim, pro, tų programų supaprastinimas yra ypatingas prioritetas tiek man, tiek visai komisijai. Ir mes turime dirbti aiškiai, ryštingai ir kartu su parlamentu siekti to tolesnio supaprastinimo. Toliau. Dėl ITER Šis klausimas taip pat ypatingai aktualus, jis daug dėmesio sulaukė ir praeitos kadencijos komisijoje ir dabar ir akivaizdu, kad Reikia išsamaus atsakymų į šį klausimą. Komisija yra parengus pasiūlymą, jis dabar yra aptarinėjamas. Aš tikrai gerai suprantu, kokia yra parlamento pozicija, jums įdomu, iš kur bus gautas ir paimtas finansavimas. Tačiau mes manome, kad apskritai šis klausimas, šis projektas yra ypatingai svarbus, novatoriškas ir duos ypatingai daug naudos ne tik pačiai Europai, ne tik pačiai Europos Sąjungai. Ir šis projektas apima ne tik Europą. E, jis apima ir kitas šalis, tai yra tarptautinis projektas. Taigi mes tikrai intensyviai dirbame kartu su savo tarptautiniais partneriais tam, kad projektas pajudėtų į priekį ir tikiuosi, kad jūs mus paremsite ir prisidėsite. Thank you, said... Dėkuoju komisarė. Jau anksčiau sakiau, kad laikas mus spaudžia ir e, manau, kad paskutinis turėsime tuoj pereiti prie klausimų pono Han ir labai atsiprašau ponė Keli, bijau jūsų klausimą nebebus atsakyta. Ir į kitus, pavyzdžiui, 37, 38, 39, 40 ir 41, juos bus atsakyta raštu. Toliau pono Papa Nikolau klausimas, numeris 34, žodis komisariai pirmininkė, strategija Europa 2020 skirta tam, kad mes užtikrintume tvarų augimą. Ir norime mes visapusiškai pasižiūrėti į mm, augimo dalykus, mums reikia inovacijų, pažangių technologijų. Mes e, pradėsime nuo mokslinių tyrimų ir sieksime, kad jie būtų įdėkti praktiškai mes galvosime apie produktus ir paslaugas, kuriuos norėtų pirkti visas pasaulis. Mes dabar turime galvoti, kaip sustiprinti savo žinių bazę ir skatinti kompetenciją ir Europos mokslinio tar, tyrimų tarnyba, taryba, atsiprašau, daro e, tą darbą. Nepriklausoma peržiūra atlikta 9 metų Liepą, kurias e, tyrimas patvirtino tarybos pozityvę veiklą ir buvo kalbama apie pozityvius e, veiksmus. E, Imperial College e, London, Londone veikiantis jau paskelbė labai svarbių mokslinio tyrimų medicinos srityje ir e, dirba viena bendrovė, kuri dabar pavyzdžiui, jau plėtoja tam tikras medžiagas, kurios bus skirtos gydyti uh, kaulų lygoms. Taip pat e, buvo paskelbti kito universiteto rezultatai apie e, kraujo apytaką ir tai labai svarbus tyrimas e, kovojant su širdies infarktu. Taigi mes dabar galvojame, kaip atsakyti į fundamentalius mokslo klausimus, kurie skatintų inovacijas ir kurie būtų mūsų atsakas į dabarties iššūkius. Mes taip pat galvojame, kaip užtikrinti nacionalinių inovacijos sistemų konkurencingumą daugelie šalių - Prancūzijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Švedijoje imtasi priemonių, tam tikri, tikri rodikliai yra nustatyti, kuriuos, kurių siekia tam tikros institucijos. Tikimės, kad ši sistema išplis. Ponas Papanikolau, prašom pateikti papildomą klausimą. Dėkuoju komisariai už atsakymą. Moksliniai tyrimai labai susijęs su inovacijomis, kurios yra būtina plėtros sąlyga. Norėčiau sureaguoti tai, ką Jūs pasakėte. Minėjote Londoną, Švediją, gal ne viską teisingai prisimenu. Dar Portugaliją paminėjote. Norėčiau paklausti, ar turite daugiau duomenų apie pietinę Europą, kai kalbame apie geras idėjas, e, kurioms įgyvendinti mokslinio tyrimų srityje pasitelkiamas europinis finansavimas. Šiuo metu kai kuriuose šalyse dar reikia daug ką išplėtoti, kalbu apie Graikiją, Portugaliją, Europos pietus. Deja, neturiu konkrečios informacijos e, apie pietinės, pietinės Europos valstybės, tačiau norėčiau pasakyti, kad Europos mokslinių tyrimų taryba reaguoja, nagrinėja paraiškas priklausomai nuo pasiūlymo, visiškai neatsižvelgiama į šalį, į centrą, tie kriterijai nėra lemiami. E, skiriant dotacijas. Žiūrima pirmiausia į kompetenciją. Dėl to e, šios tarybos reputacija labai išaugo, kadangi ji koncentruojasi tik ties eks, e, tik kompetencija. Ir man atrodo, kad ta idėja išplis O Europos mokslinio tyrimų taryba taip pat turi toliau bendradarbiauti su verslo atstovais ir galvojama apie tam tikrą naują finansavimo koncepciją, kuri galėtų padengti stygių lėšų pradžioje tam tikrų procesų, pavyzdžiui, išbandant prototipus tam tikrose rinkos srityse ar e, sprendžiant intelektinės nuosavybės dalykus. Man atrodo, labai svarbu Europos mokslinių tyrimų taryba reikia skatinti toliau plėtotis, ji turi tapti katalizatoriumi visame pasaulyje. Dar reikia pastebėti, kad Daugelį valstybių narių dabar žiūrima į Europos mokslinio tyrimų tarybos koncepciją ir galvojama, kad galbūt reikėtų tokias e, tarybas e, steigti valstybėse narėse. Dėkuoju, o dabar 35 klausimas, kurį pateikė Pet Galangeris apie mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą mokslinio tyrimų programuose. Prašom žodis komisariai. Komisija yra įsipareigojusi, kad MVI skaičius dalyvaujančių, kad MVI daugiau dalyvautų mokslinio tyrimų programuose, visi aktyviau siektų šio dalyvavimo ir mes panašaus siekio neatsisakysime per visą savo kadenciją, siekiame, kad programa būtų kaip įmanoma e, tinkamesnės MVI, procedūros kuo paprastesnės, aišku, reikia užtikrinti kartu tinklą finansinį valdymą. Čia keletas konkrečių žingsnių, žingsnių buvo įmamasi sertifikatų supaprasimas, ex e, ante patikrinimus sumažinimas ir e, supaprastintas ataskaitų teikimas, bet reikia dar daugiau. E, Dėl ataskaitų teikimo yra pateiktas pasiūlymas šiais metais perduotas tarybai ir parlamentui pasiūloma keletas ilgalaikių priemonių, būtent e, fiksuotų išmo, sumų išmokėjimas. E, siekiame, kad šios priemonės galėtų kaip įmanoma greičiau ir taip pat ketiname siūlyti pakeitimus teisiniai sąrangai, jeigu to reikia. Toliau septintoji mokslinio tyrimų programa, jie patvirtinta praėjusiu, mėnesį, praėjusiu metu birželio 20-ąją, ten yra tikslinis biudžetas 40,7 procentai skirta MVI ir e, apskritai 50 procentų viso biudžeto gali būti pas, panaudota MVI, tačiau mes atidžiai sėkime Sime, kaip šios priemonės bus įgyventintos trečia, kita iniciatyva reminti MVI, tai yra Eurostyles, bendra e, mokslinio tyrimo programa su Eurika, dalyvauja 27 valstybės narės ir kelios asociuotos narės. Ketvirta, Enterprise Europe tinklas siekia stiprinti e, novatoriškų programų e, novatoriškas programas ir dar konkrečiau ši e, programa kartu su nacionaliniais e, kontaktiniais taškais e, padeda MVI stiprinti savo sugebėjimus, aktyviau dalyvauti, siekia įtraukti naujas MVI programas, ieškoti, padeda ieškoti partnerių, spręsti MVI programas bei vykdo konsultacijas dėl MVI svarbių klausimų įtraukimo į skelbiamus konkursus. Tikimasi, kad apie 20 tūkstančių MVI tiesiogiai gaus naudos iš FP7 iki jos pabaigos. Toliau yra speciali e, platforma, kuri turėtų pradėti funkcionuoti 11 metais turėtų supaprastinti šį programą prieigą e, MVI prie mokslinio tyrimo projektų. Taip pat bus teikiamas nemokamas internetės mokamas, komunikaciniai formai egzistuos ir kitų priemonių yra numatyta. Dėkoju, ponas Gallagher ir paskui ponas Kėlė galės užduoti papildomą klausimą, nors jo pateiktą klausimą negalėsim atsakyti. Ponas Galer. Ačiū komisarė, ačiū už atsakymą. MVI yra Europos ekonomikos stuburas ir parama joms yra gyvybiškai svarbi, jei ES nori atgaivinti savo ekonomiką ateityje. Europa 2020 ypatingai daug dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tačiau Lygiai taip pat svarbu ir skatinti MBI dalyvavimą septintojo mokslinio tyrimų ir technologijų programoje. Ar netiesa? Ir norėčiau paklausti, ką komisija galėtų padaryti, kad paremtų šį sektorių, kad padėtų jiems gauti finansavimo iš kasmetinių programų. Ponas Kraulė. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarai už atsakymą. Trys dalykai. 90 procentų naujų produktų dažniausiai pagaminami mažų vidutinių įmonių. Tačiau jiems kilantis didžiausias sunkumas yra intelektinės nuosavybės teisų apsaugos taisyklės. kaip jūs ar jūs direktoratai sprendžiasi klausimą. Toliau kitas dalykas - kvantinės fizikos ir techninio duomenų kaupimo ir saugojimo sritis. Ji taip pat labai svarbi, ar jai skiriama pakankamai dėmesio. Ponas Keli. Visų pirma, manau, kad komisarė būtų spėjus atsakyti mano klausimą, tačiau tiek to, nes manau, kad jis susijęs su to klausimu, kurį dabar nagrinėjame. Viskas vyksta daug sparčiau. Ar manote, kad galima būtų tikėtis labai greitų rezultatų iš jūsų darbo, iš to, ką jūs dabar siūlote? Ar matysime sparčių rezultatų MVI ir ar žmonės pamatys, kad darbas, kurį jūs veikiate, tikrai jiems yra naudingas? Dėkoju komisarė. Dėkoju. Visų pirma, ponai Gelo pasakysiu, kad džiaugiuosi, jog jis suteikė man galimybę atsakyti į šį klausimą per savo pirmą apsilankymą parlamente gimtają kalbą. Mes tikimėsi, kad birželį 2009-aisiais pristatyti veiksmai mokslinio tyrimų srityje tikrai paspartins sprendimų prieimimo procesą, kad jį pagerins ir kad apskritai bus pagerinta šis rytis bei pagrindų programa, pagerintas agentūrų darbas. Be abejo, tai yra susiję ir su pajėgumo didinimo programa skirta MVI. Buvo priimta keli konkretūs sprendimai dėl MVI, pavyzdžiui, dėl bendradarbiavimo 2011-aisiais. Ir šie sprendimai turėtų skatinti MVI ir jų partnerius mokslinio tyrimų srityje vykdyti geresnį bendradarbiavimą. Mes be abejo atidžiai stebėsime procesą, jų pastangas ir uh, rankų nenuleisime nei 2012, nei 2013. Tikrai bus ir naujų galimybių pagal naujas taisyklės, naujas procedūras, kurios bus numatytos jau nuo balandžio mėnesio pagal supaprastinimo procedūrą. Apie tai kalbėjau visai nesenai. Be abejo, kai kuriuos dalykus galima įgyvendinti nedelsiant, tai galime padaryti pagal tą teisėkuros sistemą, kuri dabar egzistuoja. Ir tos struktūros tikrai gali būti panaudotos, tačiau akivaizdu, kad visas jas galima gerinti ir tobulinti vairiausiais būdais. Komisija ir pati svarsto, kaip galima būtų pasiūlyti daugiau patobulinimų, kaip galima būtų pakeisti, modifikuoti tam tikras taisyklės komisijoje, e, kaip galima būtų pakeisti taisyklės dėl kaštų e, tas taisyklės, kurios numatytos konkrečiose reglamentuose ir kaip galima būtų šiek tiek patobulinti apskaitos ir buhalterijos taisyklės. Kitas parlamento narys kalbėjo apie naujus projektus, apie didelius jų kiekius ir apie tai, kad dažniausiai autoriai tų projektų yra MVI. Taip, tai tiesa. Ir tiesa, kad jo MVI susiduria su daugybė sunkumų. Vienas iš tų sunkumų yra intelektinės nusavybės teisės. Aš pati pirmininkauju komisaro grupiai, kuri nagrinėja inovacijų klausimus ir vienas iš mano kolegų yra komisaras Barnie ir jis ypatingai daug dėmesio skiria šiam klausimui. Mes tikrai su juo glaudžiai intensyviai bendradarbiaujame ir viena, kaip žinote, iš mūsų pavyzdinių iniciatyvų paskelbtų spalio mėnesį ir buvo intelektinė nuosavybė ir šios teisės. Ir mes bandome išsiaiškinti, kokiosgi problemos kyla MVI ir kaip jas spręsti ir konkrečiai kokios problemos kyla dėl nusavybės ir intelektinės nusavybės. Taip, jūs teisingai pastebėjote, tai yra daug galimybių, kurias galima panaudoti, pasitelkti ir iš ties yra daug privačių įmonių, kurios mano, jog tai yra puikių galimybių sritis ir kad tas galimybės reikia panaudoti. Tikrai norėtumėm, kad kai bus paskelbta pavyzdinė inovacijų e, iniciatyva, būtų tikrai elgiamas ryštingai ir kad būtų iš komisijos pusės pateikti iniciatyvus, ambicingi pasiūlymai, kuriuose ir būtų kalbama apie šias problemas, apie kliūtis ir siūloma kažkaip visą tai spręsti. Aš tikrai tikiuosi, kad tos įmonės, kurioms šie klausimai įdomus, tikrai pamatys, kad komisija yra pasiruošusi reaguoti ir reaguoti teigiamai ir kad jos mus parems. Ponas Keli kalbėjo apie tai, ar bus sparčių rezultatų. Na, manau, kad tie spartus rezultatai būtent ir ateis per tą pavyzdinę inovacijų iniciatyvą. Pamatysite, kad bus pateikta daug pasiūlymų dėl standartų, patentų, intelektinės nuosavybės. Ir tikrai tikimės, kad tai bus išspręsta daug aktualių problemų, kurios dabar egzistuoja. Pavyzdžiui, dėl kapitalo taip pat kylančios problemos. Tikimės, kad bus išspręsta daug problemų, kurios yra aktualios tiek privačiom e, bendrovėm, mažomitiniam įmonėm. Tikiuosi, kad kai bus paskelbta ta iniciatyva, jūs pamatysite, kad tame dokumente mes aptarėme visus svarbus klausimus. Aišku, vien to nepakaks. Turėsime stebėti, kaip yra įgyvendinama ta politika, kaip įgyvendinamas priemonės, kokios yra problemos, turėsime žiūrėti, ar tikrai visi yra atsidavę procesų ir pasiruošę suvaidinti savo vaidmenį, taip pat jį turės suvaidinti ir Europos parlamentas. Labai ačiū komisariai už išsamius atsakymus. Toliau klausimai ponui Han. Atsiprašau tų, kurie pateikė tolesnius klausimus nuo 36 E, iki 41 klausimai į juos bus atsakyta raštu. Pirmasis klausimas ponui Han, kai jis bus pasirengęs atsakyti, yra pono Poseldo 42 klausimas dėl e, Dunojaus strategijos ir Europos regionų. Aš bandysiu užtikrinti, kad bus į tris, būtų atsakyta į tris klausimus per likusias 15 minučių. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už klausimą apie e, Dunojaus strategijos klausimą ir apie tai, kokia yra perspektyva tarp mm, Bavarijos ir Austrijos ir Čekijos Respublika. Iš ties reikia stiprinti bendradarbiavimą, kadangi didelis skaičius žmonių paliestas kultūrinė, turistinė dimensija euro regione, regionų plėtroje gali suvaidinti ypatingą vaidmenį, taip pat Dunojaus strategijos rėmose ši sritis e, buvo dažnai paliesta, ypač rengiant strategiją, turizmas buvo labai aktyviai aptariamas, Šiam sektoriui skiriamas regione ypatingas dėmesys. Kultūrinio bendradarbiavimo srityje yra įdomių pasiūlymų, pavyzdžiui, tarp kultūrinis dialogas. Kalbant apie e, paramą kai kuriems regionams, tai Čekija, Austrija ir Bavarija e, turi įvairias bendradarbiavimo programas iš viso beveik 430 milijonų eurų einamai finansiniai perspektyvai yra priemonių e, paskirta, e, tikrai nemažai pinigų, kiekvienas regionas turi siekti pats išspausti viską, ką e, sugeba. Manyčiau, kad tvirtų su struktūrų sukūrimas yra puikus būdas stiprinti e, panašaus pobūdžio bendradarbiavimą. Ačiū. Dabar žodis ponui Posoltui. Dėkui. Ačiū ponui komisarui už gerą atsakymą. Atsitiko šis tas naujo. E, žinome, kad e, artimiausių metų Pilsenas taps Europos kultūros sostinė ir ten galima sustiprinti euro regiono įtaką ir kaip mes galime išplėsti euro regiono poveikį. Norėčiau paklausti komisarę, prašom, ponė parlamentarė, esu visiškai įsitikinęs, kad būtent e, kultūrinis, tarptautinis, tarp regioninis bendradarbiavimas labai reikalingas, kadangi kultūrinė E, aplinka peržengė vieno administracinio regiono ribas, reikia sveikinti panašias iniciatyvas. Tikrai būtų gerai, jeigu tai taptų Euro regiono e, centru ir Pilzenas kaip kultūros sostinė galėtų duoti regiono vystimusi papildomą teigiamą aspektą. Ačiū. Toliau pono Kraulio, klausim, Kraulio klausimas numeris 43. Ačiū ponė pirmininkė, ponė parlamentarė. Džiaugiuosi galėdamas informuoti, kad prieš keletą dienų komisija teigiamą nuomonę pateiks Taigi bus siūloma suteikti pagalbą šiek tiek didesnė nei 13 milijonų eurų. Bus siūloma, kad, kadangi e, žinote, jog reikės tiek parlamento, tiek tarybos patvirtinimo, norėčiau priminti e, susijusius įvykius. Pirmieji nuostoliai buvo 9 metų lapkričio 19 užfiksuoti, o par paraiškos pateiktas 10 metų sausio 27-ąją, būtent spėta per 10 savaičių terminą. Įvairiausi prašymai gauti ir kovo 24-ąją komisija Airijos pareigūnams pateikė papildomą klausimą, birželio 15 sulaukiama atsakymo. Problema tokia, kad atsižvelgiant į bendrą patirtų nuostolių dydį, riba nacionaliniai katastrofai paskelbti nebuvo pasiekta. Bandėme įsiaiškinti, ar nebūtų galima šią nelaimę klasifikuoti kaip regioninės katastrofos. Atitinkamai reikėjo papildomo tyrimo ir vertinimo atlikti. Visa tai buvo padaryta. Turime teigiamą mm, nuomonę parengę galėsime, galė, galėjome rugsėjo 14-ąją ją oficialiai perduoti. Taigi viešasis sektorius savo patirtus nuostolius e, galės atgauti, aišku, jeigu patvirtins taryba ir parlamentas. Taigi nuostoliams kompensuoti bus skiriama 13 milijonų eurų. Half a minute. First, Mr. Papildomi klausimai. E, pirmasis ponas Kraulis, paskui ponas Kelis. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisarui už atsakymą. Manau, viena iš didžiausių problemų yra tolesni nuostoliai po potvinio. E, Žinome, kas buvo, e, kas vyko po praeitų metų lapkričio e, dėl sunkumų, dėl potvinio. Pavyzdžiui, mano miestas, kuriame yra 5000 gyventojų, buvo evakuotas ir e, ten ir verslo atstovų yra įmonių. Taigi jiems reikia finansavimo. Ponas Keli ir dar ponas Galgeris. Dėkuoju komisariui už atsakymą. Dėkuoju ir už finansavimą suteiktą, žiūrint to, kad nepasiekėme nacionalinio slengščio. Gal jūs galvojate, jog reikėtų pakeisti kriterijus tokiam nacionaliniam slengščiui, nes e, negalima taikyti vienodos ribos kiekvienai e, visoms šalims. E, mažai šaliai reikėtų galbūt kitokio slengščio. Ponas Galageris, dėkuoju komisijai, e, kurios atstovai dirbo labai glaudžiai su Airijos e, pareigūnais tiek Briuselėje, tiek Airijoje. Ir žinoma, kad buvo suteikta pagalba 30 milijonų, 13 milijonų atsiprašau, Ir vis tik tai aš jūsų prašau taip pat pagalvoti, kad reikia pakeisti e, slengsnį, mums reikia vieno milijardo ir mes labai sunkiai jį rasime. Komisarui žodis. Dėkuoju Jums už Jūsų malonius žodžius. Perduosiu Jūsų padėką savo padėjėjams, kurie labai daug dirbo šiuo atveju. Solidarumo fondo taisyklės numato, kad slengstis arba žemutinė riba yra 0,6 BNP procento. Airijoje tai yra 935 milijonai eurų. Ir tai reiškia 3,5 milijardai nuostoliams atlyginti nuostolių žalai. Tai būtų panašu ir kita, kitas priemonės didžiosioms keturioms ar penkioms šalims pritaikytas. 2005 metais komisija bandė pasiūlyti pakoreguoti solidarumo e, fondo taisyklės e, dviemis kryptimis. Pirmiausia, užtikrinti, kad egzistuotų vienodas slengstis, kad būtų sumažintas nacionalinis slengstis ir tuo pačiu metu, kad būtų pritaikytas vienodas požiūris į skirtingas kategorijas, nacionalin, į, į, pavyzdžiui, nacionalinės ar regioninės nelaimės. Turiu Jums atvirai pasakyti, kad gauname dvigubai daugiau prašymų kompensuoti žalą, negu kad galime patenkinti. Ne dėl finansinių priežasčių, bet dėl to, kad vertinimas neleidžia ES e, suteikti bendro finansavimo bandant e, kompensuosti išlaidas patirtas dėl nelaimių. Egzistuoja vienodas požiūris, kaip sakiau, o dėl procedūrų paspartimo jūsų pavyzdys, Arijos pavyzdys rodo, kad viskas užtruko 8, 9 ar net 10 mėnesių. Taigi galima pasakyti, kad beveik metų metai praeina, kol išmokama kompensacija. Ir tai yra susijęs su tuo, kad solidarumo fondas nepatenka į ES biudžetą. O dėl kriterijų, kas priskiriama gaivalniai nelaimė ir dėl kriterijų praplėtimo, kol kas galima tik tai kompensuoti gaivalinių stichinių nelaimių atžvilgių ir solidarumo fondas galbūt gali papildyti savo e, paramą tam tikrais kitais atvejais. 2005 metais taryba atmetė komisijos pasiūlymą, tačiau dabar atsirado naujas postumis, kadangi nelaimių uh, atvejų padažnėja ir mano tarnybos rengia dabar pakoreguotą pasiūlymą atsižvelgiant į pastarųjų penkerių metų patirtį. Tikiuosi, kad kai kurios valstybės narės, kurios pasinaudojo solidarumo fondo paramą per pastarosius mėnesius, dabar pritars tiems pakoreguotiems pasiūlymams dėl solidarumo fondo. Ateityje mes tokiu būdu turėtume platesnio masto e, sistemą ir taip pat e, užtikrintume didesnę spartą reaguojant. Dabar pono Hauito klausimas ir komisarė labai prašau jūsų atsakyti kaip galima trumpiau. Jūsų paskutinis atsakymas e, truko keturias minutės, o mes bet turime dvi. Tina. Labai trumpai, naujoji Junktinės karalystės vyriausybė eh, nori deleguoti daug įgaliojimų į eh, vietos struktūroms. Nežinau, kaip atrodys naujoji struktūra, todėl negaliu pateikti galutinio atsakymo. Aišku, kai pamatysime, kokios bus naujos struktūros, kaip jos bus valdomos, tai tuomet bus galima galvoti apie kai kurių programų keitimą. Esu kiek e, susirūpinęs, tačiau tikiuosi, kad tai neužtęs projektų įgyvendinimo. Ačiū, ponas Howard. Uh, thank you, President. As ever... Ačiū, pirmininkė. Aš stengsiuosi kalbėti greitai, trumpai ir laikytis laiko. Komisarė, savo klausime aš sakiau ir norėjau paklausti, kokios konsultacijos jau vyko tarp komisijos ir Junktinės karalystės vyriausybės. Tai yra labai faktinis, konkretus klausimas. Ar jau buvo konsultacijos, jei taip, kokios ir kada? Norėčiau tokio atsakymo. Ar šiandien čia šiuose rūmose galėtumėt pasakyti, kad reikalavimai dėl papildomumo ir partnerystės yra gyvybiškai svarbus ir kad jūs užtikrinsite, kad ir toliau jų būtų laikomasi. Labai paprasta, iki šiol nebuvo jokių kontaktų, užmėgsta, o jeigu kalbate apie pagreitintą finansavimą, tai nemanyčiau, jog čia kažkas ateityje keisis. Dėkoju už glaustą aišku atsakymą. Tuo baigsime klausimų komisijai valandą. Darome pertrauką ir darbą tęsime 9 valandą. Ačiū.